vakardienos posėdžio protokolo. Ar būtų pastabų? Regis ne. Protokolas tvirtinamas. Pirmas darbo atvarkės klausimas. Po pietų pertraukos komisijos pareiškimas sutarties pakeitimų tvirtinimas. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad per šias diskusijas nebus, e, prašau žodžio procedūros. Iš salės e, klausimų negalima teikti, bet suvokiame, kad e, tema labai svarbi. Todėl tai laikome prioritetinėmis diskusijomis. Dabar norėčiau padėkoti Europos komisijai už tai, kad čia dalyvauja. Gerbiamas komisijos pirmininkė, Žose Manuel Baroso, žodis jums. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, Europos komisija šiandien patvirtino pozityvę nuomonę dėl Europos vadovų tarybos gruodžio mėnesį primto sprendimo imtis tam tikrų 136 sutarties straipsnio pakeitimų dėl ES veikimo. Kaip žinote, e, tų pakeitimų tikslas leisti sukurti ekonominės ir pinigų sąjungos narėms, sukurti nuolatinį uh, E, stabilumo mechanizmą euro zonoje. Ir jis gyvuos iki 2013 metų, kuomet e, pradės veikti kiti Europos stabilumo, finansų stabilumo mechanizmai. Tas sprendimas buvo būtinas, kad taip patvirtintumėme savo pasiryžimą uh, apsaugoti bendrą valiutą ir užtikrinti finansinį stabilumą, atsižvelgiant į uh, nestabilę finansinę padėtį kai kuriuose valstybėse narėse. Tai buvo būtina sutarties kontekste. Ir kaip aš esu pabrėžęs per paskutinę vadovų tarybą, visos iniciatyvos taip pat ir konkurencingumo ir Europos ekonomikos konvergencijos srityje yra susijusios su šiuo žingsniu. Mes čia kalbame apie ekonomikos konvergenciją ir visos šios iniciatyvos privalo būti dėgiamos gerbent sutarties nuostatas ir dvasę. Komisija imsis visų reikalingų žingsnių ir iniciatyvų teisėkuros ir kitų veiksmų, kad užtikrintų nuoseklų ateities stabilumo mechanizmo bei priemonių, kurių imasi Eurozonos valstybės narės nuoseklumą. Noriu patikinti Jūs, kad e, vasario e, ketvirtą priimtas sprendimas ir siekia užtikrinti didesnį Europos ekonomikos konkurencingumą. O visos 27 valstybės narės e, e, šiame kontekste dirbs sutarties dvasioje. Tai yra gerbdamos ES kompetencijas ir ES institucijų kompetencijas, turiuomenį e, komisiją ir Europos parlamentą. Ir tai yra aiškiai išdėstyta komisijos paskelbtoje nuomonėje. Euro išsaugojimas ir užtikrinimas yra aktualus ne tik eurozono narėms. Būtent valstybėms, kurios nėra eurozonos narės. Taip bus suteikiamos galimybės, jeigu jos pageidaus, dalyvauti tame to, to, to nuolatinio mechanizmo e, veiksmuose. Tai yra, jos galės dalyvauti e, šiuose e, veiksmuose ir iniciatyvose, nes kai kurios jo žiūri, tai jau daro, dalyvauja laikiname mechanizme. Tai yra ne tik e, atsakas į krizę. Reikia toliau dirbti labai sparčiai šioje srityje. Tačiau tai, kad reikia e, veikti greitai, nereiškia, kad mes neturime apmastyti savo tolesnių veiksmų. Anks, Artimiausiamis savaitėmis priimti sprendimai bus labai svarbus. Tai yra bus um, suformuota kryptis, kurią mes norime dirbti. Mes visi sutarėme dėl to, kad turime visi iššokti į reformų traukinį, kad išsaugotume finansinį stabilumą ir užtikrintume mūsų ekonomikos konvergenciją ir taip išlaisvintume visą potenci ekonominį potencialą. Lieka tik tai išsiaiškinti kokiais, kokie turi būti bėgiai, kuriais turime leisti visą šį e, traukinį. Ir manau, kad tas mechanizmas, kurį mes siūlome, yra pats tinkamiausias atsakymas. Komisija mano, kad visos sąlygos yra tenkinamos, kad būtų galima e, atlikti peržiūrą taip, kaip numatyta 48 straipsnės 6 dalyje. Aš žinau, kad daugelis iš jūsų galvoja apie šio nuolatinio mechanizmo tarp vyriausybinį e, pobūdį. Mes taip pat norime daryti greitesnę pažangą ir e, giliau įtvirtinti šitos dalykus ES. Tačiau reikia prisiminti, jog šitie dalykai nesumažina ES kompetencijos ir leidžia mums panaudoti visą bendrą potencialą, nes anksčiau tai nebuvo aiškiai numatyta. E, E, sutartyje. Norėčiau dabar pabrėžti keletą esminių aspektų, kurie pabrėžti komisijos nuomonėje. Mes turime kurti atsakingesnę, solidaresnę, stipresnę, vieningesnę Europą. Visų pirma, solidarę Europą. Tai yra viena iš e, esminių vertybių - solidarumas. Patikslinsiu, jog e, diskutuojant apie sutarties keitimą, Komisija priminė, kad e, jokių atvejų solidarumo mechanizmas numatytas 122 sutartyje nebus e, e, pakeistas. Jam nebus daroma jokia žala ir skirtingai negu mano kai kurie 122 straipsnis tuo būdu nebus visiškai keičiamas. Solidarumas yra susijęs taip pat su atsakomybė sąjungoje, nes e, tikrai nebus atsakomybės be solidarumo ir atvirkščiai. Tai taip pat pasakytina ir apie finansinį solidarumą ir atsakomybę. Visi finansiniai perinamieji mechanizmai taps nulatiniais ir sąlygos bus e, labai E, griežtos valstybės narės turės laikytis atsakingos finansinės politikos. Tuo būdu solidarus atsakingumas bus e, sustiprintas ES gerinant e, koordinaciją. Tai yra vienas iš dalykų, kurių mes pasimokėme per krizę. Ir euro zonoje tai bus tas pagrindas, į kurį remsis busimasis stabilumo mechanizmas. Mes turime stiprinti Europos ekonominę valdyseną, tai reiškia, turime ją išplėsti ir sustiprinti ir tuo būdu užtikrinti eurozonos stabilumą, tuo pačiu užtikrindami ir ES stabilumą. Čia kalba sukasi apie ekonominę valdyseną, o jie apima ne tik tai biudžeto politiką, bet ir ekonominės politikas, struktūrinės reformas ir mes e, dėl to susitarėme per e, Europinį semestrą. Komisija parengė dokumentą, kuriame aiškiai pasakyta, jog dabartinės politikos, dabartinių politikų nepakanka tam, kad atlieptume iškilusiems iššūkiams. Ir mes turime atremti tuos iššūkius kartu, o ne atskirai ir turime e, nekurti naujų nesutarimų, turime juos mažinti. Yra šešių pasiūlymų paketas, jį pateikė komisija jo, ir aš žinau, jog galime tikėtis e, iš parlamento paramos šituo klausimu. Galiu Jūs patikinti, jog komisija rems šį procesą iki pat pabaigos siekdama ambicingų rezultatų. Ir būtent šiame reformų kontekste ir išsikristalizuoja tas busimasis mechanizmas ir čia labai e, svarbu vaidmenį e, vaidins Europos finansinio solidarumo fondas. Ir kiekvienas, aišku, čia vaidins savo vaidmenį, komisijai taip pat čia tenka svarbus e, vaidmuo. Jis būtent turės sukurti visų pirma šį fondą. Tačiau noriu taip pat pabrėžti, jog nepakanka apibrėžti taisyklių, reikia jas ir gyvendinti. Taisyklės pačios turi būti labai aiškios. Reikia e, demokratinio legitimumo remiantis parlamento galiomis. Taip pat reikia skaidriai veikiančių institucijų, bendrų institucijų visoms 27 valstybėms narėms ir turime tuo būdu užtikrinti nuseklumą visoje ES. Taip pat reikia, jog valstybės narės būtų lygios e, sutarčių atžvilgių. Turi vykti e, sąžiningas bendradarbiavimas ir turi būti netrukdama bendradarbiavimo procesams Europos Sąjungoje. Mes turime užtikrinti, kad joks vagonas iš traukinio neatsiskirtų ir kad dėl to traukinys nenuvažiuotų e, nuo bėgio. Todėl reikia stiprinti e, pasitikėjimą tarp valstybių narių ir tarp valstybių narių ir komisijos. Mes turime veikti kaip sąjunga vieningai, jeigu norime nugalėti krizę ir turime siekti stabilesnės, klestinčios, e, solidarios Europos. Ir būtent šią dvasę reikia veikti ir būtent šią dvasę veikia komisija ir veiks toliau. Ir Aš manau, kad mes tikrai galime tikėtis jūsų paramos e, šiame procese. President. Ačiū pirmininkė. Europos liaudės partijos vardu panas Elmaras Brukas. Gerbiamas komisijos pirmininkė, kolegos, mes gerai suvokiame, jog reikia, kad sutartis užtikrintų teisinę apibrieštumą, tokia teisinė būtinybė, konstitucinė būtinybė, kurią išvelgiam ir savo šalyje. E, todėl kalbame apie tai, kad reikia pakeisti sutartį, kad būtų galima užtikrinti Europos stabilumą ilgo laikotarpio. Tačiau yra galimybė svarstyti ir platesnį sutarties pakeitimą, galvojant apie ES politiką, galbūt kai kurie straipsniai galėtų būti formuluojami kitaip, tačiau tuo pat metu suvokiame, kad yra e, pavojus, e, kad e, pakeisti procedūrą gali būti neįmanoma, gali reikėti referendumo ir tai gali neleisti priimti sprendimus, kurie darytų įtakos finansų rinkoms. Kartu reikėtų pasakyti, kad pinigų sąjunga yra bendrijos kompetencija. Na, o kalbant apie finansinio stabilumo mechanizmą, nenorime, kad jam būtų pakengta, kad jis būtų diskredituotas. Aišku, sutartyje yra silpnųjų vietų, kurias reikėtų taisyti. Tačiau jei paimtumėm pavyzdžius tvirtesnio bendradarbiavimo ir valstybių narių e, sutartis, tai iš tiesų reikėtų pasinaudoti bendrijos institucijomis, kad jos atliktų tą reikiamą darbą. Ir e, čia konkrečiai galvočiau apie e, komisiją. Šiame kontekste būtų neteisinga, jeigu būtų kūriamos paralelinės struktūros kurios nutoltų vis labiau, tai reikštų, kad neįmanoma būtų uh, kad e, bendryje būtų suvienita laikotarpiu ir tai gali um, lemti tam tikrą susiskaldimą, jeigu šią savaitę tinkamai neveiksime. Nu, todėl bendrijos e, metodas nėra kažkas tai tokio, ką reikėtų vertinti tokiu pačiu pagrindu. Jei tuo metu negalima pasinaudoti dėl sutarties nuostatų, tai reikia nagrinėti kitas galimybės, tačiau jei galima sutartį pakeisti, jei tai galima uh, įtvirtinti uh, bendrijos politinėje sistemoje, kaip kad buvo su Schengenu ateityje kitais dalykais, tai reikėtų padaryti. Tuo, tuo pat metu reikėtų aišku tinkamų struktūrų uh, E, kad e, valstybės būtų, e, būtų tikros, kad turi tokias pačias teisės, nesvarbu ar jos dėlės ar, ar mažos, bendrijos struktūros turėtų siekti didesnio konkurencingumo, reikėtų suvokti, kad dabar sistema labai sudėtinga yra. Čia dėlėtų kalbėti apie tris rytis - stabilumo augimo paktą, uh, E, tai e, būtų įprastinė teisėkūra, įprastas koordinavimo metodas, e, toliau būtų sutarties klausimas, ar tai nekeltų pavojaus, kad sistema apskritai širtų. Turėtumėm suvokti savo atsakomybę, tai suvokiame kaip par parlamentas, kaip kaip politinė frakcija. Žinoma, kad kovo 24 labai svarbi data, idealaus sprendimo galbūt nebus, tačiau turime parodyti atsakomybės dvasę ir kitos institucijos tą patį turėtų padaryti. Jei tai perinamasis sprendimas, laikinas sprendimas, tai komisija turėtų būti pasirengusi diskutuoti su taryba per artimiausias dienas. Mes esame pasirengę diskutuoti. Ir e, turiu pasakyti, kad smulkesnės šalis, ne eurozono šalis, e, jaučiasi esančios prastesniai padėti, dėl, dėl to e, sun, sunku yra. Dauguma aiškiai pritarė tam, nustatant reikiamą terminą ir tikiuosi, kad taryba bus pasirengusi diskutuoti ir kad bus užtikrinta dauguma tam padaryti. Demokrats. Socialdemokratų frakcijos vardu pasisakys ponas Roberto Gualtieri. Signor Presidente. Pirmininkė, ponė komisijos pirmininkė, dabar yra lemiamas ES momentas. E, visiems akivaizdu, jog Europa markiai vėlavo, o dabar jau būtinai turi įtvirtinti e, tinkamą ekonominę valdyseną ir tai ypač pasakytina apie eurozonos valstybės. Aišku, e, mes taip pat matome, jog nuolatinis stabilumo mechanizmas taip pat yra labai svarbus dalykas siekiant įtvirtinti ekonominę valdyseną Europoje. Nors ir turime tam tikrų e, teisinių ir politinių išlygų dėl pasirinktos e, procedūros e, ir turėdami galvoje, aišku, priemonės, kurios šioje srityje yra numatytos e, Lisabono sutartyje. Tačiau aš norėčiau paliesti kitą aspektą, kaip konkrečiai e, E, veiks tas naujasis mechanizmas, ar e, jisai sustiprins ekonominį valdymą ES, ar tai bus žingsnis į naują tarp vyriausybiškumą, ar tai bus ta pati e, kryptis, kuria būtent nuėjo stabilumo ir augimo paktas, tad kokiais bėgiais mes paleisime traukinį ir koks bus lokomotyvas. 137 straipsnis ten kalbama apie tarp vyriausybinį mechanizmą bei atskirimą nuo ES institucijų. Kita vertus, e, komisijos nuomonėje mes skaitome, jog mechanizmas turės remtis būtinai ES vykdoma ekonominė valdysena ir kad komisija imsis visų iniciatyvų, siekdama užtikrinti nuseklumą tarp stabilumo mechanizmo ir ekonominio valdymo. Mes vertiname tokį ketinimą. Tačiau, e, kaip yra su 135 straipsniu e, aptarime dokumente, nėra jokių pėtsakų to straipsnio ir todėl neaišku, kaip bus viskas daroma ir kokia procedūra bus taikoma, e, rengiant tą mechanizmą, bei kaip bus taikomos sąlygos, kaip bus sudarytas sekretoriatas, kaip vadovų taryba priims sprendimus dėl solidarumo ir, ir kitų aspektų. Nieko nepasakyta apie parlamento vaidmenį. 137 straipsnio pataisimas ar al, pakeitimas ar alternatyvus dalykai bus e, daromi. Pirmininkas, dėkoju, jūsų kalbėjimo laikas jau baigėsi. Toliau liberalų demokratų frakcijos vardu, jos pirmininkas Gyver Hofštatas. Okay. Would you like to answer the question, Mr. Gualtieri? Yeah, okay. Yes, please. Uh, Pone Gvaltieri, ar, jūs, ar jums neatrodo, kad tarp vyriausybinis bendradarbiavimas būtų tikrai geresnis pasirinkimas Europos žmonėms ir ypač bedarbėms, o ne Europos supervalstybės kūrimas, už kurį jūs pasisakote. Gerai. Ačiū, ponia Valtieri. Jūsų kaldedžiando ir įspėt. Aš jau kalbėjau apie Europos Sąjungą ir jos kompetencijas, tokios kokios apibrieštas sutartyje ir manau, kad tai yra geriausias būdas taip pat įtvirtinti mūsų kaip e, tiesioginių Europos piliečių išrinktų atstovų galės. Pone pirmininkė, aš manau, kad e, galėtume palankiai žiūrėti į pono Maroso pareiškimą dėl sutarties e, pakeitimų, o dabar mes patys turėtume apsibriežti savo poziciją ir kovo 24 dieną vyks labai svarbi taryba ir tuomet turime tikėtis, kad bus dauguma dėl tos supaprastintos e, tvarkos, na, tikėkime. Tačiau reikia dar tenkinti kai kurias sąlygas. Pirmoji sąlyga yra ta, jog bandome užtikrinti, jog tas, ta, tą mechanizmą valdytų kiek įmanoma daugiau pati komisija. Aš turiu labai rimtą argumentą tą linkmę. Jūs e, žinote, kad FSM e, išleido penk, obligacijų penkeriems metams už 5 milijardus eurų. E, 25 sausio dieną tarp vyriausybinių lygmenių taip pat buvo padaryta tas pats ir už tokią pat sumą. Tačiau komisijos išleistos e, e obligacijos buvo išleistos visiškai kit, su visiškai kitokiamis palūkanomis. Vyriausybinių e, obligacijų palūkanos buvo 2,89 O komisijos e, palūkanos buvo žemesnės ir tai yra labai svarbus aspektas. Tai rodo, jog bendrijos metodas pasiteisina daug e, labiau ir jo rezultatai geresni. Kitas dalykas, aš manau, kad turėtume kelti klausimą, ar negalime panaudoti 136 straipsnio pakeitimo tam, kad būtų sustiprintas ekonominis paketas. Pone Vatman Kol, uh, kartu su kitais pranešėjais turi pasiūlymą ant stalo ir reikėtų dabar tarybos žalios šviesos, kad e, komisija galėtų e, pateikti procedūras ir per 136 straipsnį būtų galima išspręsti kylančias problemas. Jeigu turėtume nulatinį krizės mechanizmą, tai tuomet komisija gali automatiškai paleisti procedūrą ir e, to, tuomet kvalifikuota dauguma taryba negali pasipriešinti ir užblokuoti visko. Tai yra antro, antrasis mano pastebėjimas, kurį galbūt reikėtų įrašyti į e, nuomonę, ponas Valtieri ir ponas e, Brokas, e, kaip pranešėjai, galėtų tai atsižvelgti. Ir paskutinė pastaba, ponas e, Brokas ir ponas Gualtieri. E, galėtų pareikalauti pareiškimo iš tarybos pusės ir patikinimo, ne tik tai dėl dabartinio paketo, bet dėl visko, kas buvo paskelbta paskutiniu metu. Tai yra e, konkurencingumo paktas, tarp vyriausybinis e, metodas, nes daug valstybių pasisako prieš ir kokios taryboje nėra vieningos nuomonės. Valstybės narės yra susiskaldžiusios šituo klausimu. Tad e, reikėtų aiškios tarybos pozicijos dėl šito paketo E, ekonominės valdysenos ir taip pat dėl bendrijos e, metodo. Nes tarp vyriausybinis metodas nepasiteisina. Įsivaizduokim, kad konkurencijos taisyklės Europos Sąjungoje. Kas būtų, jeigu tos taisyklės e, būtų valdomos tarybos ir kiek būtų įmonių, kurios laikytųsi konkurencijos taisyklių. Aš galiu Jums pasakyti, nebūtų tuomet ne vienos įmonės, kuri mokėtų baudas už nesilaikymą tų taisyklių. Ir būtent už tad aš pasisakau už tai, kad abu pranešėjai turėtų pareikalauti patvirtinimo, kad bendrijos metodas bus taikomas šiuose paketuose. Dėkoju, ponė Rebeta Harms, žaliųjų frakcija. Ačiū, pirmininkė, ponės ir ponai. Manau, kad situacija yra gana aiški. Europos parlamentas supranta, kodėl mes svarstame pakeitimus sutarčiai pagal supaprastintą procedūrą, tai yra išskirtinė padėtis ir turime tai suvokti. Taip pat ir aišku, kad Europos parlamentas nemano, jog yra tinkama pasitelkus štai tokį e, mechanizmą, kriz, štai tokį metodą krizių mechanizmo kūrimui ateityje jį taip pat taikyti, nes pagal jį parlamentas lieka nuo šalyje. Taip pat norėčiau paaiškinti, kodėl mes taip kritiškai vertiname tarp vyriausybinio požiūrio stiprinimą. Aš manau, kad Europoje žmonės bando sudėtingai su, bando iš visų jėgų suvokti, kas priima sprendimus. Um, vienų šalių gyventojai mano, kad kitų šalių bankai yra gelbėjami jų pinigų sąskaita. Taip pat nėra priimtini kai kurie tarybos darbo metodai ir sprendimų prieimimo metodai, kuomet viskas nusprendžiama paskutinė minutė ir už uždarų durų. Mes labai greitai galime prarasti mūsų rinkėjų pasitikėjimą. Ir jeigu jūs norite, kad mes šiame etape pritartumėme supaprastintai procedūrai, Mes juk suprant, mes turime nepamiršti, kad parlamentas yra piliečių piliečius atstovaujantį instituciją ir jo vaidmenį reikia sustiprinti ir pripažinti. Po Lisabono sutarties tai tapo plačiau suvokta, tai suvokė daugelis žmonių, ne tik jūs, ponė Baroso, taip pat nacionalinėse vyriausybėse dirbantis žmonės, kurie kovoja už daugiau demokratijos visur. Pakalbėkime apie tai, kas vyksta Graikijoje privatizuojami paplūdimiai, kad būtų galima mm, kad šalis galėtų finansuoti e, suteiktą paskolą. Manau, kad šios krizės sprendimo būdai sutelkti į autoritarinės politikos sprendimus. Tokių sprendimų šaltinis yra Vokietija. Man atrodo, kad visa tai veda link katastrofos. Ir išėjimo iš krizės politika e, pristatoma kaip solidarumo e, ženklas. Tačiau kaip žmonėms Europoje suvokti iš tikrųjų, ką mes konkrečiai darome, bandydami spręsti krizę. Dar norėčiau pridurti, kad mums reikia pasirenkti, parodyti solidarumą kitoms Europos valstybėms. Ir dabar egzistuojantis ekonominio gelbėjimo fondas nėra pakankamas, nes visa auga likvidumo poreikiai. Manau, kad apie tai dar reikės kalbėti ateityje. Turime kalbėti apie euro obligacijas. Ir ponas Verhofštatas labai puikiai paaiškino padėtį. Turime kalbėti ir apie tai, kaip ateityje galėtumėme dalyvauti politiką formuojančiuose sprendimuose kitaip. Aš atsiprašau, kad aš viršiju man skirtą laiką, bet mums reikia laiko, kad galėtume tuos klausimus normaliai aptarti ir apsvarstyti. Konservatorių reformistų frakcijos vardu ponas Ashley Fox. Thank you, Mr. President. Ačiū pirmininkė. Remiu šį sutarties pakeitimą, mano frakcija taip pat tai remia, nes mes norime stabilumo eurozonoje, nors Junktinė karalystė nėra uh, prisijungusi prie eurozonos ir tikiuosi niekada to nepadarys. Mes vis dėlto esame suinteresuoti, kad eurozonoje lydėtų sėkmė. Pusė Junktinės karalystės priekybos yra su Europos, eurozonos valstybėmis. Londonas yra Europos finansinė sostinė, todėl e, mes linkime eurozonai Um, sėkmės ir tikimės, kad finansinio stabilumo mechanizmas suteiks paramą trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu. Tikiuosi, kad Europos parlamentas veiks atsakingai ir pritars pakeitimams pasiūlytiems tarybos. Tačiau ilguoju laikotarpiu, jei Europa nori išlikti ir klėstėti, reikės radikalesnių pokyčių. Gerbiamas ponė Barosai, galite vykdyti kiek norite priežiūros stebėsenos, galite turėti kiek norite ekonominės valdysenos, bet iš esmės, jei tokios šalės kaip Airija, Graikija, Portugalija liks eurozonos narės, tai jos turi būti labiau e, konkurencingos, tokios konkurencingos kaip Vokietija, tai būtent į šią kryptimį jūsų komisija turėtų nukreipti savo pastangas. Ačiū. Toliau ponas Votarbiski. Dėkuoju. Lisabono sutartis egzistuoja dar nedaug laiko, tačiau tą sutartį reikės už keletos mėnesių keisti ir jau antrą kartą. Sakoma, jog reikia skubiai tai daryti, tačiau turime atsižvelgti į demokratinius procesus, kurie yra įtvirtinti Lisabono sutartyje. Mes e, matėme, jog e, įmonių sektoriuje buvo mokamos be galo didelis e, išeitinės kompensacijos, tuomet irgi buvo sakoma, kad reikia veikti labai greitai, dabar sakoma, kad greitai reikia mm, keisti sutartį. GUE NGL pasisako prieš tokį darbo metodą. Reikia atsižvelgti į Lisabono sutarties nuostatas ir elgtis pagal jas. Toliau <clears throat> kalbės Laisvės ir demokratijos frakcijos vardu grafas Dartmutas. Ačiū pirmininkė. Viskas prasidėjo nuo muitų sąjungos. Buvo paprastai ir aišku. Paskui atsirado politinė sąjunga, bet be demokratiško pritarimo po to ji virto pinigų sąjunga. Na, savos rušies sąjunga, nes dešimt valstybių narių buvo pakankamai protingos ir prie jos neprisijungė. Tačiau dabar e, atsirado įsiskolinimų sąjunga. Įsiskolinimų sąjunga, kuri visiškai nefunkcionuoja. E, pažiūrėkime, kokiomis palūkanomis gali skolintis Vokietija. Jei pinigų sąjunga iš tikrųjų egzistuotų ir funkcionuotų visos e, pinigų sąjungos narė, visos Europos zonos narės galėtų mokytis, atsiprašau, mo, skolintis tokiamis pačiamis palūkanomis kaip kaip ir visos kitos, tačiau taip nėra. Šiuo metu Portugalijai tenka mokėti 4,28 procentais daugiau nei Vokietijai, Airijai 5,9 procentais daugiau, o Graikijai 8,25 procentais daugiau nei Vokietijai. Kaip ponas Galtieris sakė, mes prieėmė kryškelę. Aš nemanau, kad APP frakcijos pirmininkas ar socialdemokratų frakcijos pirmininkas, kuris purto galvą man kalbant, suvoks to momento svarbumą. Tačiau aš manau, kad netrukus jiems teks tai padaryti. Tai yra jūsų problema, didžia dalimi. Ir ja, tas problemas geriau spręsti tarp vyriausybinių bendradarbiavimų. Ekonominė valdysena yra spastai ir e, jos kūrimui dar niekas niekam nesuteikė mandato. Niekas nekalba apie e, ir taip sunkiai gyvenančius mokesčių mokėtojus valstybėse narėse, jums bandant sukurti šią trapę tuštybės imperiją. Ir norėčiau dar kartą priminti, kad ES yra 27 valstybės narės, 11 iš jų yra pagrindinės įnašo į biudžetą mokėtojas, o 16 yra e, naudos gavėjų. Taigi pusiausvyros čia nėra, tarptų, kurie duoda ir tarptų, kurie ima. Aš tikiuosi, kad vokės, Vokietijos mokesčių mokėtojai tikrai nebesitaikstys su šiomis šaradomis. Viljamas Dženningsas Brianas savo kalboje pasakytoje 1896 metais pasakė, nedrįskite nukryžiuoti žmonijos ant aukso kryžiaus. O šiandien aš kreipiu, kreidamasis į jūs ir ypač į komisijos pirmininką, kuria, kuris yra vykdomosios valdžios atstovas, sakau, nedrįskite nukryžiuoti Junktinės karalystės ir kitų valstybių e, mokesčių mokėtojų ant vieningos valiutos kryžiaus. Speaker, uh, mis... Ačiū. Toliau Bruno Golneš. Dėkuoju visų pirma dėl skandalingos e, vadinamosios supaprastintos procedūros. Tai vyksta be tiesioginių konsultacijų su piliečiais ir e, nes, ne, neskaidriai. Mes e, turime dabar padaryti nuolatinių e, finansinio solidarumo fondą, o tai reiškia nieko kito, kaip tik tai padaryti skolą nuolatinę ir valstybės narės prieš apmokėdamos savo skolą, turės taip pat galvoti apie ES skolos apmokėjimą. Prancūzijoje yra humoristinė knyga, kurioje kalbama apie tai, kaip e, kareivinėse yra kasamos duobės ir užkasamos vėl. Pran Mes manome, jog šios priemonės pasibaigs biudžeto politikų niveliavimu. Aš cituoju, jog konvergencija turės būti taikoma visose politikose, kurios susijusios su e, konkurencingumu. Tai reiškia, jog Vokietijos politika bus perkelta į eurozoną ponė Sarkozy, visą tai yra neprimtina ir taip pat e, vieninga rinka su tokia vieninga skola taip pat nėra priimtinas e, dalykas. Mes turime daryti visiškai kitokius žingsnius negu šitie. Dėkuoju žodis e, komisijos pirmininkui Baroso. Dėkuoju visiems už pasisakymus. Norėčiau taip pat padėkoti ponui Gualtieriui ir ponui Brokui, pranešėjams, už E, pastebėjimus dėl bendrijos metodo ir norėčiau e, atkreipti jų dėmesį į tam tikrus tarp vyriausybinius e, ekscesus ir dėkoju, kad jie taip pat paminėjo šį aspektą. Komisija paremė peržiūros idėją, todėl kad komisija mano, jog yra būtina atremti iškilusi iššūkį Sutartyje nenumatyta ši e, kompetencija ir nebuvo ten kalbama apie nuolatinį mechanizmą stabilumo. Valstybės narės vienbalsiai nusprendė sukurti tokį mechanizmą ir nusprendė, e, o anksčiau jos buvo nusprendusios daryti tai tarp vyriausybinių e, pagrindų. Tai valstybių narių sprendimas. Aš neslėpsiu, jog aš pritariu tiems, kurie sako, kad reikia e, eiti greitai. E, tarp vyriausybinis žingsnis galėtų būti taip pat pažanga, tačiau mes norėtume, kad būtų einama į priekį bendrijos metodu. Prisimename, jog Europoje viskas prasidėjo nuo tarp vyriausybinių iniciatyvų - Šengenas arba teisingumo e, erdvė, tačiau politinės atsakomybės klausimas buvo toks, ar mes turime ar neturime remti tą ar kitą dalyką, kuris nesutampa šimtų procentų su bendrijos metodu, tačiau vis dėlto e, atspindi tam tikrus kolektyvinius bendrus veiksmus, siekiant antremti iššūkius, kurių anksčiau nebuvo numatyta sutartyje. Tad mano atsakymas yra, jog taip, mes turime palankiai žiūrėti į tokias iniciatyvas, būtent todėl komisijos nuomonė dėl šios sutarties reformos yra teigiama. Aš taip pat noriu Jums pasakyti, jog komisijai Labiau patinka bendrijos metodas. Ir beje, apie tai mes diskutavome renkdamiesi šitam sprendimui. Kai kurie iš jūsų e, siūlė 122 straipsnį pakeisti ir e, išbraukti iš jo tą kompetencijos rytį, kuri numatyta dar nuo Romos starties laikų. Tačiau aš tam pasipriešinau. Man atrodo, jog ta nauja kompetencija, kurią galime išplėtoti kartu, net jeigu jinai ir nesutampa visiškai su bendrijos metodu, vis dėlto yra e, teigiamas dalykas. Ir nuomonėje mes sakome, jog komisija imsis visų iniciatyvų, teisėkuros ir kitokių, kad užtikrintų nuseklumą tarp šio būsimo mechanizmo ir ES ekonominio valdymo, ypač eurozonoje laikydamėsi kompetencijų sričių, kurias numato sutartis. Tai yra labai aiškus pasiūlymas ir norėčiau dabar pasidalyti su jumis savo ketinimais šitą temą. Kai kurie iš jūsų kalbėjo apie skirtumus tarp valstybių narių, sakėm, tarp e, Junktinės karalystės ir eurozonos. Aš paprastai nemėgstu taip skirstyti. Yra tam tikrų skirtumų ir pagrindinis skirtumas yra tas, jog eurozonoje skola yra daug mažesnė negu Junktinėje karalystėje. Junktinės karalystės skola daug didesnė negu eurozonos. E, valstybių. Tačiau e, e, problema eurozonoje, kaip kai kurie iš jūsų pabrėžė, yra konkurencingumo, saliginė konkurencingumo problema. Todėl mes dabar ieškome šitos problemos sprendimo tiek dėl konkurencingumo, tiek dėl konvergencijos ES. Ir net jeigu kai kurie su tuo nesutinka, vis dėlto manau, kad jūs turėtumėte leisti mums įtvirtinti didesnę konvergenciją eurozonoje ir visur ten, kur ES nariai nori eiti toliau inter, integracijos šalininkai, federalistai nori gilesnės integracijos. Rinkos taip pat to nori. Dabar rinkos reikalauja, kad Europa būtų ryštingesnė gindama eurozoną, tačiau taip pat, kad turėtų aiškesnę valdymo sistemą. Ir bendrijos požiūris duoda daugiau garantijų negu e, laisvas e, požiūris, kuriame daug mažiau reglamentavimo. Taigi konkurencingumas ir konvergencija, tačiau dabar manau, kad giliau šitais klausimais nagrinėti neturime, tai kitos dienos diskusijos tema. O šiaip pasakysiu, kad komisija palankiai žiūri į šią sutarties peržiūrą, tik tai mes norime, kad visi atsižvelgtų e, labiau į iškylančius poreikius. Ir reikėtų vengti susiskaldimą, apie kuriuos kalbėjo ponas Brokas. Bendrijos institucijos gali užtikrinti ES vieningumą, nes komisija veikia ir eurozonos, ir tų valstybių, kurių nėra eurozonoje vardu. Todėl dabar bandykime atremti tuos skubiausius iššūkius ir, ir užtikrinkime E, gilesnį ekonominį valdymą, remdamėsi ES dvasia, o tai yra atsakomybės ir solidarumo dvasia. E, Kolik Manfred Weber. Ačiū kiti kalbėtojai. Ponas An Manfredas Weberis. Richtige Vertragsänderung und auch. Pirmininkė, mes kalbame apie būtinas sutarties, būtinus sutarties pakeitimus. Uh, ir Lisabono sutartis galioja šiek tiek ilgiau nei metus. Tačiau šiandien vykstančios diskusijos atskleidžia, kad mes einame tinkamą kryptimi. Kai, kurios, kai kurie stovai teigia, kad reikia atsižvelgti į valstybių e, situacijas viduje, į Junktinės karalystės, į Čekijos situaciją. Tačiau tai nėra, tačiau taip nereikėtų viską žiūrėti Europos parlamentas turėtų pasiūlyti atsaką šiuo klausimu. Ir jeigu klausytumėme, jeigu bandytume įtikinti savo piliečius, jie tikriausiai suvoktų, kad būtina keisti sutartis. Kaip mes įveiksime dabartinę krizę, jei nebus stiprios Europos? Turime savo užduoti dar vieną svarbesnį klausimą. Ką Europos projektas mums atneš? Daug dešimtmečių kalbame apie taiko, taikos išlaikame Europoje, apie taiką ir stabilumą mūsų žemynę. Ir dėje jaunimas šiandien taiką priima kaip savaime suprantamą dalyką, jie karo net nebeįsivaizduoja. Taip pat kalbame apie globalizaciją. Sakoma, kad reikia Europos, kad galėtumėme atsispirti neigiamam globali, neigiamai globalizacijos įtakai. Tačiau turime žvelgti šiek tiek plačiau ir toliau, bandydami suvokti, ką Europos paktas mums duos ir atneš. Turime kalbėti apie konkrečius įvaizdžius, apie tai, kaip e, kurti darbo vietas šiandien. Kai susėda visų pasaulio valstybių atstovai, kas kalbės apie socialinius klausimus, kinai tikriausiai jų nekels kas kalbės apie ekologiją, apie aplinkosaugą. Mes, e, pavyzdžiui, amerikiečiai tokių klausimų nekels. Turime kalbėti apie taikos išlaikymą ir apie konfliktų e, malšinimą pasaulyje. Žvelkime į Tunisą. Tuniso žmonės sako, kad jie nori nukopijuoti Europos metodą. Europos civilizacijos modelis yra labai patrauklus. Mes kalbame ir apie konstitucinius klausimus, apie tai, kaip Europa veikia, kaip mes galėtumėme už, įvykdyti mums tenkančias užduotis. Galėtume pasitelkti įvaizdžius, viską mm, pristatyti vaizdžiai. Taip laimėtumėme žmonių protus ir širdis ir užtikrintumėme ES populiarumą. Ačiū, ponė Weber, ponas Deras. Ačiū, ponė Weber, kad uh, ėmėtės e, mano klausimui, kad jų uždavėte. Tikiuosi, kad pirmininkas Barosas atsakys, nes jam tas klausimas kitas. Aš uh, uh, pritariu bendram tikslui pakeisti uh, sutartį, bet neramina mechanizmai. Supaprastinta procedūra reiškia, kad visi 27 nacionaliniai parlamentai turi pritarti tokiam sutarties pakeitimui ir nacionaliniai parlamentai šešis mėnesius turi apsispręsti, ką daryti. Kaip galima kovo mėnesį priimti sprendimą dėl tarybos sprendimo priimto gruodį? Aišku, reikia palaukti birželio. Tada bus galima tą sprendimą priimti. Na, esu pasirengęs atsakyti. Teisingai pasakyta, kad uh, valstybės narės sutarties šeimininkės, tai pakeitimą turi tvirtinti valstybių narių valdžia. Uh, Na, o kalbant apie mano minėtus klausimus, tai galime galvoti, ar užtenka laiko e, tam pakankamai apsvarstyti, apgalvoti, ar mes patenkinsime savo piliečių siekius, ar susidarosime su pasauliniais iššūkiais, jeigu greičiau veiksime. Tai vis, vis dėlto laiko yra nedaug, jeigu norim atsakymų, reikia veikti greitai. Toliau ponas Šulcas gavau laišką iš pono Šulco. Jeigu yra tam tikras neiškumas dėl kalbėjimo tvarkos, aš po diskusijų tai paaiškinsiu. Prašom žodis jums. Šis laiškas buvo skirtas jums, pirmininkė, asmeniškai. Ačiū dabar už man suteiktą galimybę pasisakyti po šiokio tokio vėlavimo. Galbūt reikėtų uh, inicijuoti keletą reformų pačiame parlamente dėl diskusijų uh, struktūros. Pakeitimai yra sudėtingi, netgi paprasti pakeitimai, kuriuos svarstame dabar. Ir tai tik parodo, kad mūsų padėtis yra sudėtinga. Supaprastinta procedūra uh, e, uh, paslėpia tai, kad tie pakeitimai gali reikšti gana sudėtingas pasiekmes, o jeigu mums nepavyks, tai mūsų padėtis iš viso komplikuosis. Taigi, turime savęs klausti, ką daryti, kad mums pavyktų, kad mes pasiektume sėkmės. Tačiau tuo pat metu turime pasirūpinti, kad mūsų išgirstų. Jeigu norime, kad ši procedūra būtų sėkminga, ne tik ratifikavimo, bet visas Europos projektas būtų sėkmingas, na, čia daug kas priklauso nuo valstybių ir vyriausybių vadovų uh, E, gebėjimų ir galimybių veikti nuosekliai ir ryštingai. Todėl norėčiau jums pasiūlyti jūsų svarstymui e, keletą pastebėjimų. Praėjus metams nuo krizės pradžios klausiu jūsų, kokia yra mūsų valiutos išorinė vertė. Ji yra verta 1,25 JAV dolerio. Kai įsivedėme eurą, jo vertė buvo 1,17 dolerio. O dabar e, euras e, yra lygus 1,35 dolerio. Taigi euras stabilizavosi, tačiau euro vidinė struktūra nebuvo stabilizuota. Taip yra dėl to, kad valstybių ir vyriausybių vadovai elgėsi labai e, netvirtai, nerištingai. Yra priemonės įrankiai, kuriais galima pasinaudoti ir imtis veiksmų. Valstybė ir vyriausybė vadovai gali nuspręsti taikyti vieningą procedūrą ir nei parlamentas, nei komisija dėl to nekalti. Mes turime atsigręžti į valstybių vyriausybės, kurios sukūrė uh, tvirtą valiutą išorinėme pasaulyje, tačiau nesukūrė gyvybingų stiprių priemonių, kurių dėka galėtumėme užtikrinti gyvybingą socialinę, ekonominę ir finansinę politiką. Tai yra svarbiausias dalykas. Viskas, kas vyksta Europoje, vyksta sutarčių kontekste. Tačiau jeigu norime, kad ir toliau viskas vyktų sutartyse, kad mes ne, išvengti savavališko papildomų struktūrų kūrimo. Svarbu, kad parlamentas būtų ta institucija, kuri vaidintų svarbiausią vaidmenį sutarčių atžvilgių. Komisija yra ta institucija, yra institucija kuriai suteikta iniciatyvos, teisėkros iniciatyvos teisė. Ir čia e, ir komisijos pirmininkas, ir ponai Brokas, ir Gualtieriai yra teisūs. Tačiau jei didžiausia pasaulio ekonominė erdvė, kurią sudaro 500 milijonų žmonių leisis padalinama, suskaldoma į 27 sudedamasias dalis, mūsų pastangos nueis niekais. Ir mes turėjome galimybės tokią situaciją stebėti palei viduržėmio jūros karantus. Europa visiškai nevaidino jokio vaidmens tuose įvykiuose. Jeigu Europa būtų, jeigu Europa susijimtų ir elgtųsi vieningai, tuomet ji būtų pasaulinė varomąją jėga pasaulio arenoje. Uh, Taigi mes kalbame iš tiesų apie tai, ar Europa dar turi kokią nors ateitį, ar jai grėsia išsisklaidimas, susiskaldimas į atskiras valstybės. Kolegi Vostraičiak. Uh. E, Vostraičiak. Ačiū pirmininkė, gerbėmėjai. Kad ir koks mūsų ryšys būtų su bendraja valiuta, euro, Manau, kad e, visi gyvenantis ES yra suinteresuoti tų, kad ir eurozona ir euras būtų stabilus, nesvarbu, ar naudojame tą valiutą ar ne, nes mūsų ekonomikos yra susijusios labai glaudžiai. Pirmininkas Baroso kalbėjo apie stabilumo mechanizmą e, ir kalbėjo apie geresnę priežiūrą, apie ekonominio koordinavimo stiprinimą ekonominės politikos, socialinės politikos, tačiau tai atvertų kelią fiskaliniai sąjungai. O istorija tokios sąjungos dar, ne, dar nematėm, kuri būtų grindžiama politinė sąjunga, nes šiandien aptariamas nedidelis pakeitimas gali reikšti didžiulius pokyčius ES valstybėm narėm, nes sąjunga išgyvena pokyčius, kalbėjom, kad norim stipresnios sąjungos, tai girdime nuolat, tačiau paklauskime Europos piliečių, nes dešimtmečius europiečiai tiesiog sutikdavo su pokyčių kryptimi Europoje, o nespręsdavo ponas Higginsas. Pirmininkė siūlomas naujas stabilumo mechanizmas. E, rinkimuose Airijoje partijos, kurios tikėtina suformuos vyriausybė, siūlys kitokias priemonės, švelnesnės e, finansinės priemonės. Ir tikrai neteisinga yra tai, kad Airijos rinkėjai prašomi balsuoti ir pritarti labai neiškiam miglotam susitarimui. Uh, Buvo prašoma pono Roso nesikišti į Airijos reikimo kampaniją ir pateikti tiesą, faktus. E, komisijos narys Ren e, vakar pranešė, kad e, kalbant apie darybą su TVF, galima tikėtis gerų perspektyvų, tačiau Airijoje turės atsirasti nauja vyriausybė ir iki 2013 turės pasikeisti iš esmės finansinės, finansinės sektoriaus veiklos taisyklės. Tai reikš, kad reikės labai dar toliau mažinti biudžetą, kad e, praus prarasta daugybė darbo vietų, kad krizė Airijoje tik paaštrės. Madame Nicole Sinclair. Ačiū, Nicole Sinclair. Ačiū pirmininkė. Ir vėl viską pradedam iš pat pradžių. Euro projektas yra žlugęs projektas, dėl to reikėjo e, jau du kartus pakeisti Lisabonos sutartį per trumpą gyvenimo laikotarpį. Prisimename, kad airiai du kartus referendume pasakė e, ne. Jiems buvo sakyta, kad e, jų ekonomika bus apsaugota, bet airiai buvo suklaidinti, o dabar ES, kai susiduria su problema, e, nepradeda galvoti, ką netai padarėm. Mes e, norime didesnės integracijos, norim, kad mažos valstybės dar labiau kentėtų. Tai sukurs joms dar daugiau sunkumų, jos bus pavaldžios jūsų Europos imperijai. Taip, skolų problema yra, tačiau a, tokios šalis buvo priverstos skolintis pinigų. Ačiū, ponė Keisvinburn. Not... Sutarties pakeit pakeitimai neturėtų vykti per nelik paprastai, atsižvelgianti tai, kiek užtruko dėrybos dėl Lisabonos sutarties. Todėl parlamentas ir taryba turi elgtis labai nuosaikiai ir apsispręsti, kaip elgtis įvedant pat, pakeitimus. Svarbu nesusilpinti eurozonos e, ekonomikos, tačiau tos valstybės, kurios nedalyvauja e, eurozonoje, taip pat neturi būti pamirštos. Reikia nepamiršti įsipareigojimų prisimtų pagal stabilumo ir augimo paktą. E, E, tie pakeitimai neišspręs didžiulio deficito problemos, taip pat neužtikrins ES didesnio konkurencingumo pasaulinėje arenoje. Reikia viską įvertinti ir skirti daugiau laiko visų šių reikalų išsprendimui. Kiekviena valstybė narė turi vertinti savo viešasias išlaidas ir mokestinę politiką, e, peržiūrėti programas ir įkvėpti gyvybę savo ekonomikai. Ir dar vienas susitarimas galbūt nieko nepakeis, reikia realios e, pasaulinio konkurencingumo strategijos. Šefčovič. Ačiū. Ačiū komisijos vicepirmininkas Šefčovič. Ačiū pirmininkė. Ačiū visiems e, diskusijų dalyviams. Taip pat norėčiau padėkoti Europos parlamento nariams už e, aiškę paramą bendrijos požiūriui, pasisakymų už stipresnę Europos Sąjungą, už tinkamą šiandien aptariamo mechanizmo vaidmenį ateityje. Iš e, jūsų nuomonės buvo aišku, kad visiškai pritarėte tam, kad būtų sukurtas Europos finansinio stabilumo e, mechanizmas ir tai bus svarbi mozaikos e, dalis siekiant ekonomiškai stipresnės, labiau klesinčios Europos Sąjungos. Aišku, mes dabar siekia, siekiame savo šešiais teisėkuros pasiūlymais užtikrinti stipresnę priežiūrą, pradėjome Europinį semestrą, tai e, trūkstamos dėlionės dalės. E, šios dienos e, diskusijos, tikiuosi, nuvesta teigiamą sprendimą kovą, tai bus aišku signalas tiems, kurie lažinasi prieš eurą. Jeigu lažybose statysi prieš eurą, prarasi savo pinigus. Tai svarbus signalas, kurį turėtumėm pasiūsti. E, sprendimas šitas bus labai e, svarbus, tačiau taip pat e, svarbu gerbti sąjungos kompetencijas, gerbti ES institucijų prerogatyvas kompetencijas ir aišku, komisija pasirūpins, kad ES teisės akto visuomet būtų laikomasi. Kaip buvo sakyta, komisija E, yra e, pasirengusi pasinaudoti savo ekspertų žiniomis, e, dėgiant mechanizmus, nes tai turėtų užtikrinti ekonominės valdysenos gerimą, kai kalbama apie finansų ekonominių politikų priežiūro valstybėse narėse, ypač eurozonos valstybėse narėse. Kai kurie jūsų išsakė nuogastavimus, kad nesukurtumėm e, dviejų ligmenų Europos Ir komisijos pozicija tuo taip pat labai aiški, nors pagrindinė atsakomybė už Europos valiutą priklauso eurozonos valstybėm narėm, aišku, kad ateities bendradarbiavimo mechanizmas turi būti atviras ir kitiem. Ir e, mes viską darome, kad didintumėm konkurencingumą, konvergenciją ir visą tai skirta visom 27 valstybėm narėm. Todėl manau, kad procesas, kurį e, vykdom turėtų paspartinti um, mūsų integraciją, padidinti, sustiprinti mūsų bendradarbiavimą ekonominės valdysenos rytyje ir tai e, reikėtų sveikinti, nes tai iš tiesų prisidės prie ES stiprinimo. Taip aš norėčiau padėkoti dviem pranešėjom, ponų Brokui ir ponui Gualterija, už glaudų bendradarbiavimą, už idėjas, e, kurios buvo na, e, išsakytos. A, ačiū už. A, už e, tas konsultacijas, e, kurias pranešėjai vykto su komisija nuolat ir tikiuosi, kad e, tas darbas leis su, sukurti ryšį, duos rezultatus, kuriuos, kuriems pritars Europos parlamentas ir taryba galės laiku priimti sprendimą. Ir galiausiai norėčiau atsakyti pono Higginsui iš Airijos, jis labai tinkamai pažymėjo, kad ir pacitavo komisijos narį Reną. Jis pasakė, kad e, susitarimas pasiektas su Airija, ne su vyriausybė, su šalim. Ir mes tikimės, kad, e, kad, kad ir kokia bus vyriausybė Airijoje ateityje, jį laikysis to, to susitarimo. Ir akivaizdu yra, kad komisija e, labai gerai supranta dabartinės Airijos e, sunkumus ir aišku, mes padarysime viską, kad um, Airijoje būtų ekonominis augimas ir žinoma, e, Tarptautinės institucijos TVF prisidėjo labai prie ekonominės situacijos stabilizavimo Airijoje ir esu tikras, kad visi padarysime e, viską, kad Airija ir vėl klestėtų. Ačiū visą pirmininkę. Dabar perėmėme prie kito darbo tvarkės e, punkto. Tai yra bendrijos e, prieglopščio sistemos.